Dėkoju už Jūsų paramą. Grazie, onorevole Pok, komplimenti. Dėkoju, poniu Pok, sveikinu. Raštiškai deklaracija 0075-2010 metų, kurią pateikė kolegos Alejo Vidal Quadras, Steven Hughes, Kristina Ojuland, Soren Bioj Sondergaard, Struan Stevenson. Čia kalbama apie Ašaf stovyklą. Dauguma narių pasirašė šį dokumentą ir remianti 123 darbo tvarkos, tais, darbo tvarkos taisyklę, mm, mes jie toliau, toliau šį tekstą e, perdodame patvirtinimui. Pana Stevenson, ačiū pirmininkė, aš norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie pasirašė šią e, deklaraciją, kurios numeris 75. Tai yra labai svarbi žinia Irako vyriausybei, Irako institucijoms. Tai yra e, labai griežtas pasmerkimas veiksmų, kai buvo susidorotas 3400 žmonių. Aš labai norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie pasirašė e, šią deklaraciją. Mes ją pateikėme tik prieš vieną mėnesį ir pasiekėme labai staigę pergalę. Taigi ačiū Jums visiems. Dėkuoju panui Stevenson. Dabar pradėkime balsuoti. Pirmiausia, 2011 m. biudžetas. Antras pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, priimta. Trečias.